non arriva il ministro Kunders. Taigi, ponas ministras neteina. Taip ateina, prašau, paplokime ir pasitikime jį džiaugsmingai. Labas vakaras. Taigi dabar tęsime mūsų diskusijas. Sąjungos vyriausiai galiotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Bangladeše. Komisijos vicepirmininkas panas Kundas dabar a, kaip tik ir galės pristatyti šį pranešimą. Prašau, jums žodis. Adesso c'è il brillantino e possiamo iniziare. Prego, ministro. Taigi, a, ah, prašau, panė ministrė, jums žodis. Į mikrofoną kalbėkite. Na, galėtų man ir pasakyti, aš nežinojau to. Europos Sąjunga ir Bangladešas a, jau ilgą laiką ir užmėgusios partnerinius ir bendradarbiavimo ryšius. Tai manau, kad tai yra abiem pusėm naudingi ryšiai, kalbant pirmiausia apie prekybą, investicijas ir, ir vystimąsi. ES tai yra, a, tai yra pirmoji kryptis, kur, kur vyksta Bangladešo eksportuojamos prekes. Be to, ES šalis a, labai in, nemažas investicijas yra padariusios Bangladeše Ir tai prisideda prie Bangladešo ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo, siekiant, žinoma, tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ir ši partnerystė vis stiprėja. ES ir Bangladešas kartu sprendžia naujas, naujus iššūkius, pirmiausia siekiant užtikrinti Bangladešo augimą, pirmiausia tekstilės srityje, Ir taip pat kalbant apie migracijos ir judumo problemas. Vis dar vyksta ES ir Bangladešo dialogas dėl migracijos tokios susitikime buvo nustatyti tinkami tikslai 16 metais. Ir uh, įmamos atitinkamų priemonių, kad iki 2021 metų būtų sumažintas skurdas Bangladeše. E, matosi, kad šiam bendradarbiavimui pritarė ir Bangladešo vyriausybė bei visos visuomenės grupės. Ir Bangladešo e, pažanga yra didžiulė. Nuo 2014 metų sausio mėnesio prieštaringų rinkimų, kurios vaikatavo e, opozicija, kurios kritikavo tarptautinė visuomenė, e, saugumo e, situacija ir politinė situacija vis blogėjo. Europos parlamentas per pastarosius dviejus metus priėmė atitinkamas rezoliucijas, kalbam tai pirmiausia apie 14 metų rinkimus, apie žmogaus teisų pažeidinėjimus ir apie kitas problemas. Uh, ir e, ponia e, Federika Mogerinė atinkamą progą pateikė pranešimą būtent dėl, dėl mirties bausmės ir dėl žudynių, kuriuose buvo nužudyti e, nepriklausomybės aktyvistai. Taigi mes matome, kad ES didėja susirūpinimas dėl Bangladešo politinių įvykių. Mes manome, kad labai svarbu, ypač tarptautiniu požiūriu, atkreipti dėmesį į Bangladešo vystymą steigiamą linkme, kad būtų geriamas žmogus teisės, būtų užtikrinta teisės viršinybė ir būtų užtikrinta demokratija, kad būtų nepersekėjimo pozicijos atstovai, kad būtų užtikrinta tolerancija, kad vyktų politiniai debatai. Taip pat e, žodžio laisvė turėtų būti užtikrinta kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisų e, kad būtų pagarba užtikrinta žmogaus teisėms, kad būtų e, užtikrintas piliečių saugumas ir kad nebūtų šitų žiaurių žudynių nekaltų žmonių ir kad atsakingi žmonės turėtų būti patraukti baudžiamonę atsakomybę. Dabar manau, kad Bangladešo vyriausybė ir demokratinės politinės partijos kartu a, susėstų ir užmėgstų dialogą, kad būtų užtikrintas politinės ir ekonominės vystimasis Bangladešą. Pats ir ponai, Bangladešą turi būti užtikrintos pagrindinės žmogaus teisės. Taip pat, žinoma, ir ekonominės teisės. Jos turi būti ginamos ir institucijos turi e, vadovautis tik tai įstatymais, taip pat turi užtikrinti visų piliečių saugumą. Tai yra prioritetas. Tai yra mūsų prioritetas e, ir vienas iš kitų prioritetų tai yra, žinoma, žodžio laisvės užtikrinimas. Žinoma, e, Bangladešo vyriausybė e, žino apie šią perspektyvą ir, žinoma, žinoma kreipia dėmesį į mūsų žodžius. Mes nuolat palaikome dialogą su Bangladešo vyriausybė ir mes tikimės, kad Europos parlamento nariai parems mus siekiant šių tikslų. Ačiū, ponė Kandarsai. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, išgirsime frakcijų atstovus. Ponas Preda, dvi minutės. E, ca membru al delegației pentru relațiile cu țările din Asia. Ačiū. Būdamas Europos parlamento delegacijos ryšiams su ASEAN šalimis nariu, Esu labai susirūpinęs dėl pastaraisiais mėnesiais Bangladeše vykusių smurto protrukių įvairios religinės bendrovės, e, e, hindų, krikščionių, budistų, musulmonų buvo e, konfliktavo tarpusavyje ir grasinama buvo visiems kurie pasisako už nuomonės ir religijos laisvę Bangladeše ir už šias laisvės kovoja. Noriu dar kartą pakartoti Europos parlamento raginimą Bangladešo valdžios adresu ištirti visus šiuos nusikaltimus ir patraukti jų vykdytojus atsakomybėn. Bangladešo valdžia jau pažadėjo visiškai netoleruoti tokių smurto protrukių ir e, pareiškia, kad jau yra pradėti tyrimai dėl kai kurių nužudimų, tačiau reikia ištirti visus nužudimus. Kaip ministras minėjo, padėtis Bangladeše šiuo metu yra pakankamai temta politinių požiūrių. Po paskutinio rinkimų turo, kurį boikotavo opozicija. Mūsų rinkimų stebėjimo misija susidūrė su rimtais sunkumais, nes dėl rinkimų boikoto kilo dauguma arba didžioji dalis politinės įtampos toje šalyje. Mes puikiai suprantame, kad Bangladešas ES yra svarbus ekonominis partneris ir todėl negalime žiūrėti įvykius šioje šalyje pro pirštus. Savo partneriams Dakoje turime aiškiai pasakyti, kad politinis klimatas šalyje turi juntamai pagerėti. Ačiū ponė Prėda, dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponė Gil. Pirmininkė, ministrė, dešimt pasauliečių ir e, liberalių aktyvistų buvo nužudyti Bangladeše Alkaid ir Daesh prisimė atsakomybę už šios nusikaltimus, Bangladešo valdžia nuolat atsisakydavo pripažinti apie šių organizacijų egzistavimą savo šalyje, tuo tarpu nuolat yra vykdomas smurtas prieš kovotojus už žmogaus teisės, liberalių pažiūrų asmenys, LGBTI atstovus mes negalime leisti Bangladešui panirti į krūviną smurtą. Turime pradėti gyveninti projektus, kurie skirti kovai su ekstremizmu ir e, smurtu, kad e, Bangladešas e, taptų kovos su terorizmu tvirtovė, o ne terorizmo tvirtovė. Bangladešas privalo štikrinti, kad tiek šiandien, tiek anksčiau vykdyti nusikaltimai būtų ištirti, kad juos vykdė asmenys būtų nubausti, todėl <clears throat> manau, kad reikia reikalauti atitinkamų sankcijų, taip pat ir jungtinių tautų lygmenių, taip pat būtina pasitelkti tarptautinės teisėsaugos institucijas, kad būtų užtikrintas teisingumas. Paustanokas pusantros minutės, ponė pirmininkė. Bangladešas yra pasaulietiška demokratinė valstybė. Pietričio Azijoje Joje pripažįstamos moterų teisės, teisė išvietimą ir kitos vertybės, kurios pripažįstamos Europoje. Šioms vertybėms šiuo metu iškyla grėsmė, tačiau joms grasina ne vyriausybė, o islam, islamo ekstremistai. 71 metais Džamat Islamija organizacija buvo pagristai uždrausta e, Bangladeše, nes buvo kilusi grėsmė e, pilietinio karo, e, nes ta organizacija kovojo prieš pas pasaulietinė valstybė po to, kai e, organizacija vėl, e, draudimas šios organizacijos buvo panaikintas, ji pradėjo aktyviai glaudžiai bendradarbiauti su islamistinėmis organizacijomis e, ir dėl to kyla įtampa ir smurta šalyje. Šiandien buvo hindų uh, šventiko kūnas rastas prie šventyklos nužudytas. Bangladese taip pat yra bauginamos kitos religinės mažumos, pavyzdžiui, krikščionis budistai. Bangladešas yra viena iš skurdžiausių pasaulio šalių, todėl neturi pakankamų galimybių parengti e, tokias saugumo paėgas, kokias mes turime Europoje. Todėl turime daugiau paramos teikti Bangladešo vyriausybė ir mažiau ją kritikuoti ir smerkti. Ačiū poniai Schakė dabar. Žodis teikimas dviems minutėms. Want... Ačiū ponė. Pirmininkė, ačiū kolegos. Aš noriu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus, už tai, kad pažeidžiamos žurnalistų mažumų, tinklaraštininkų teisės. Daug žmonių žuvo vyko daugybė nusikaltimų ir tie nusikaltimai vis dar vyksta. Indų šventikas buvo užkapotas negyvai, apie tai jau šiandien buvo minėta. Islamistai yra atsakingi už šiuos visus nusikaltimus ir akivaizdu, kad liberalus piliečiai yra tapę jų uh, taikiniu. Mes turim užkirsti kelią šiom baisiom skerdynėm. Mes turim veikti taip, kad, kad dorotumėme su teroristų grupuotėmis. Ir įtariamųjų žudimas nėra efektyvus būdas, netaip turėtų būti vykdomas teisingumas. Daugybė žmonių buvo nužudyta nuo 2013 metų, už tai atsakingi islamistai. ES balsas nebuvo pakankamai aiškus ir griežtas. Jūs labai aiškiai nubrėžėt mūsų ryšius ir santykius, mes bendradarbiaujam priekybos srity, srityje, Ir mes ir toliau turim teikti pagalbą, kad būtų galima kovoti su terorizmu ir tą turim daryti tinkamu būdu. Taigi, ministrė, noriu užduoti klausimų, kodėl nebuvo daroma daugiau, kokių buvo imtasi konkrečių veiksmų, kokių veiksmų ėmėsi Europos išorės tarnyba, kaip bendradarbiaujama su Bangladešo valdžios institucijom. Uh, ar mūsų atsakas yra pakankamas ir adekvatus, kokį vaidmenį užima ES delegacija kovodama su terorizmu Bangladeše. Ačiū, ponė Sančias Kaldentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Po po to, kai e, Ašton e, buvo įgaliotinė, buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau bendradarbiauti su Bangladešu. E, Bangladešas mums yra labai svarbus partneris, mes labai daug prekių iš Bangladešo gaunama ir jūs vėl kalbat apie kažkokias taisyklės, kurias ketina nustatyti įmonės. Mes turim e, atkreipti dėmesį, kad tokios bendrovės kaip Benetton vadovaujasi dabartiniam taisyklėm ir nenori atlyginti padarytos žalos. Mes negalim mažinti sankcijų ligmens. Žmonės aukoja savo gyvybės dirbdami mūsų naudai jungtinės tautos turėtų bendradarbiauti, ES turėtų bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Pone Lambert, minutė. Aš kalbu delegacijos pirmininkės e, vardu, kuri bendradarbiauja, su, kuri dirba su valstybėms skaitant Bangladešą. Bangladešiečiai labai didžiuojasi, kad jų valstybė yra daugybė įvairiausių religinių bendruomenių. Nuolat e, kalbam apie tai, kad vis Al-Qaida ir ISIS e, užpuola nekaltus žmonės, LGBT e, bendruomenės narius. Taigi dabar jau lab, pats laikas kalbėti apie tai, kad visuomenė neturėtų būti susiskaidžiusi. 2018 m. Liepą parengsim ir paskelbsim uh, dokumentą tą temą. Mes turim žiūrėti į visą bendruomenę, neturim žiūrėti vien tik į atskiras problemas. Ir taip pat turim bendradarbiauti su e, organizacijom, kurios skatina žmogaus ir žodžio laisvę. Dabar labai daug žurnalistų yra sodinama į kalėjimą. Ir taip pat visi turi būti lygus prieš įstatymą. Situacija dabar tikrai yra baisi ir mes turim remti vyriausybę ir užtikrinti, kad ji dirbtų visų bangladešiečių naudą. Minutė. Ačiū pirmininkė. Mes e, tikrai stebim labai sudėtingą situaciją ši valstybė visada buvo labai tolerantiška, ten vyravo religijų įvairovė. Ir kodėlgi dabar vykdomi tokie iš, e, tokios problemos kyla, galbūt tai susiję su skurdu. E, didžiulės Europos kompanijos išnaudoja bangladešiečius. Ir tai e, skatina uh, ir teroristų grupuotės vykdyti išpolius prieš skurdžią bangladešiečių visuomenę. Visuomenė radikalizuojasi. Policijos teisinė sistema netinkamai veikia. Mes susidurėm su vairiausiais žmonių teisų pažeidimais. Mes turim dirbti taip, kad ekonominis ir socialinis stabilumas būtų užtikrinta, o tai ir yra e, prielaida kovojant prieš terorizmą. Ponus Ruos. Pirmininkė, kaip žinote, prieš trejus e, metus griuvus fabrikui labai daug žmonių buvo žuvo ir labai daug buvo sužeistų. Ir fabriko griūtis mums parodė, kad turim gerinti darbo sąlygas ne tik šioje šalyje, bet ir tose, iš kurių mes importuojame prekes. Mūsų įpareigojimai, Bangladešo vyriausybės įsipareigojimai atrodo pakankami, tačiau reikia nuveikti gerokai daugiau vyriausybė turi gerinti e, tais, e, darbo taisyklės, kovoti prieš korupciją, e, paisyti darbo kodekso taisyklių. Manau, kad šis teisės aktas padeda eiti valstybei tinkamą linkme ir Bangladešas turėtų būti pavyzdžių ir kitoms valstybėms, bet jų darbą turėtų koordinuoti ir tarptautinė bendruomenė. Prašyčiau neviršyti minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Patys Bangladeše tikrai yra dresminga, negalima atmesti plėtinio karo galimybės, dvi stovyklos e, jau daugelį metų nesugeba sugyventi tarpusavyje, smurto apimtis didėja, islamo valstybės teroristai naudojasi dabartinę situaciją. Tokiamis aplinkybėmis kovotojų žmogaus teisės veikla yra būtina, dėja, jis sistemingai ribojama, tokios organizacijos kaip Rudonasis kryžius jaučia nuolatinę grėsmę Taip pat sekmadienį e, vykė žiaurūs įvykiai, kuomet vienas krikščionis buvo e, nužudytas. <clears throat> Kelia dar didesnį susirūpinimą, negalima sustabdyti. Šiuo metu dar galima sustabdyti tą velnišką spiralę ir Europa čia gali atlikti savo vaidmenį, kadangi jos balsą Bangladeše įsiklausoma. Taigi pabandykime dar tam užkirsti kelią. Ponas Demis Makės vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė ministrė. Turime priežasčių būti susirūpinę dėl padėties Bangladeše, kadangi valdžia imasi vis didesnių represijų opozicijos atžvilgių, žmogaus, kovotojų žmogaus teisės, žiniasklaidos atžvilgių taip pat stiprėja ir E, islamo fundamentalistai susidaro įspūdis, kad valdžia per mažai imasi veiksmų, kad sustabdytų smurtą ir ekstremistus. Jeigu Bangladešas e, dar labiau pasners į religinę retoriką, tai gali turėti dramatiškų pasiekmių. ES yra didžiausia Bangladešo prekybos partnerė ir didžiausia tekstilės gaminių importuotoja. Bangladešo atžvilgių taikoma programa viskas išskyrus ginklus, kuomet Bangladešas gali be muitų eksportuoti ES savo gaminius. Tik mes esame anksčiau įrodę, kad galime daryti įtaką Bangladešo valdžios sprendimams, turime pasinaudoti savo rankoms turimomis e, priemonėmis tam, kad paremtume Bangladešo demokratinės struktūras. Ponas man, ačiū pirmininkė, būdamas susien delegacijos nariu. Aš taip pat esu susirūpinęs dėl padėties Bangladeše. Politinis šalies gyvenimas yra pažymėtas nuolatinių dviejų konfrontuojančių politinių jėgų konfliktų. Be to labai daug žmonių yra nužudomi radikalių fanatikų, brutali kova e, prieš religinės mažumas, e, pasaulietinės politinės, e, pasaulietinius politinius judėjimus tik tai stiprėja. Ir šalia vykstantis procesai yra tiek politizuojami, kad nuolat priimami neteisingi sprendimai. Reikia stiprinti teisinę valstybę, viešasias diskusijas, žiniasklaidos laisvę reikia dėti pastangas, kad e, politiniai priešininkai susėstų prie darybų stalo, o žmonės neprarastų taikaus sambuojo vilties. E, pone Arena, padėtis Bangladešė iš tiesų kelia nerimą. E, Nevyšybinio organizacijų teikiamas ataskaitos tą tik patvirtina. Vyriausybė turi būti raginama gerbti žmogaus teisės, tačiau mes taip pat turime raginti savo verslo įmonės, kad jos e, pasirašydamos prekybinius sustarimus su šia šalimi taip pat reikalautų gerbti žmogaus teisės. Tuo tarpu iki šiol nei komisija, nei taryba jokių teisėkuros iniciatyvų nesijėmė, kad būtų e, garantuojamas e, verslo įmonių, kad verslo įmonėse būtų garantuojama pagarba žmogaus teisėms, turminė verslo įmon, įmonės veikiančias Bangladeše. Aš manau, kad mes visi es, vykdome daug politinių nusikaltimų, tačiau e, reikia už juos atsakyti taip pat kaip ir už ekonominius nusikaltimus. Ponas Belderis, ačiū ponė pirmininkė. Šiuo metu ponė ministrė Bangladešo krikščionis ar kiti, kiti religinių mažumų atstovai vis labiau ima baimintis dėl savo gyvybės, kadangi e, musulmonų ekstremistų išpoliai prieš krikščionis ir kitas religinės bendruomenės Bangladeše tik e, didėja. Ir religijų laisvė praktiškai nėra garantuojama šioje šalyje. Oficialiai e, krikščionys Bangladeše gali priti, kra, laisvai praktikuoti savo tikėjimą, tačiau iš tiesų praktikoje jų teisės nėra gerbiamas. Taip pat ir žiniasklaidoje, ir kasdienėme gyvenime jie nuolat patiria įvairių išpolių iš salafistų ir kitų organizacijų pusių. Praėjusiais metais ES skiria 800 tūkstančių eurų žmogaus teisų stiprinimo projektams Bangladeše. Aš manau, kad reikėtų pasiaiškinti, kaip iš tiesų tie pinigai buvo panaudoti, ponė Kundersai. Ponas Kukanas, ačiū, po pirmininkė, gerbiamas ministrė, mėly kolegos, aš esu rimtai susirūpinęs be precedentiniais smurto protrukiais religinių ir etninių mažumų plėtinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, e, tinklaraštininkų e, atžvilgių. Pastaruoju metu Bangladeše atrodo, kad tragiškų naujienų srautas niekada nesibaigs, nes e, panašu, kad nusikaltelių taikiniais tapo visi, kurie pasisako prieš vyraujančią poziciją. Ragdama Bangladešo vyriausybę tinkamai ištirti šios nusikaltimus, piliečiai turi būti tikri, kad jų laisvės bus gerbiamos, kad bus padarytas galas nebaudžiamumui ir užtikrinta teisės viršenybė, nes priešingų atveju Bangladešo stabilumui kels grėsmę nežabojamas smurtas, o tai gali turėti įtakos ir visam pietričių Azijos regionui. Ana Gomeš pusantros minutės. Karima Nazrim 1954 metais apdovanotas Sakharovo premija lankėsi Europos parlamente ir tuo metu kalbėjo apie tai, kad jo šalyje Bangladeše didėja smurtas ir visuomenė radikalėja, vykdomi brutalūs žudimai etninių, religinių mažumų, akademikų, žurnalistų, pozicijos atstovų atžvilgių tyrimai šių nusikaltimų nevykdomi, nusikalteliai nerandami, antra vertus labai daug žmonių nužudo ir saugumo struktūros. Šiuo metu vyksta dialogas su Bangladešu po e, tragedijos tekstilės e, fabrike. Jis buvo pradėtas, tačiau mes e, privalome nepamiršti žmonių. ES institucijos Bangladešo valdžiai turi aiškiai pasakyti, kad negalima įsileisti į šalį taip paprastai E, teroristų ir neikti jų egzistavimą ir apkaltinti juos bendradarbiavant su opozicija. Pirmkas prieš suteikdamas žodį ponui Baširui noriu paskelbti dviejų minučių pertrauką dėl techninių problemų. Ačiū. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego, un minuto. Taigi, e, tęsime posėdį toliau. Ponas Baširas. Pane Baširai. Pone ministrai. Deja, a, tragiška Bangladešo žmonėms būtent yra tai, kad a, dabar barbariškos jėgos nori pasinaudoti nestabilumu šalyje ir nori naudoti prievartą. Mes a, a, turime daryti viską, kas įmanoma, bet tik tai nesikišti į suverenios valstybės reikalus. Bet mes turime skatinti politinį dialogą ir mažinti prievartą šioje šalyje. Vienintelis kelias Bangladešui e, išeiti iš šios aklavėlės, tai būtent e, Bangladešo politinės partijos turėtų parodyti iniciatyvą ir vesti šalį iš šios aklavėtės. E, Dabar dabartinė valdančioji koalicija a, yra tarsi toksiškas užtaisas. Tai, tai rodo ir ankstesnės problemos a, būsiuose rinkimuose. Tai sukūrė atitinkamą nepasitikėjimą institucijomis ir prisidėjo prie to, kad a, nuvilnijo per šalį smurto banga, kurią mes matome šiandien. Mes matome, a, kad a, turėtų atitinkamos institucijos Bangladeše nusto, nusišalinti nuo ekstremistų grupių ir imtis stabi, stabilizuotojo vaidmens. Manau, kad e, kuo greičiau turėtų vyriausybė imtis šių problemų. Ačiū, e, ponia Panserė, minutė jums. Ačiū, ponia pirmininkė. E, situacija Bangladeše yra tokia, kad ją galima palyginti su simptomais atitinkamas lygos Aš manau, kad mes turime e, imtis visų priemonių, kad padėtume šioje valstybėje. Mes, mes turime padėti aktyvistams šioje valstybėje. Mes turime nenusukti žvilgsnį į šalį, o imtis priemonių. Ir a, e, iki šiol nuveikėme per mažai. Mes turime pabrėžti, kad a, e, a, vyriausybė turintis visų priemonių, kad nusikaltėliai būtų nubausti, Be to mes turime ne tik kalbėti, bet ir spausti institucijas Bangladeše, kad jos efektyviau veiktų mažindamos smurtą. Mes turime panaudoti visas turimas priemonės, būtent vykdydami šitą spaudimą. Aš norėčiau būtent kreipdėmės tai, ką, ką praėjusiais metais lapkričio mėnesį pasakė Europos parlamentas. Turi būti padaryta viskas, kad nus, būtų sustabdyta prievarta, grasinimai žmogaus teisų aktyvistams, kad būtų atkurta žmogaus teisės Bangladeše. Pone Zagradilas, vieną minutę. Ne. Pono Zagradilo nėra. Pone Jongerijus. Ačiū pirmininkai, ačiū ministrui. Manau, kad tiesa yra tai, kad socialinės ir ekonominės e, teisės yra sudėdamosios žmogaus teisų dalis. Apie tai noriu daugiausiai pakalbėti, nes e, iš tiesų praėjus trejiems metams po nelaimės e, Rana Plasa nedaug kas pasikeitė šioje srityje. Bangladeše, išskyrus tai, kad buvo uždirbta nemažai pelno iš verslo pusės ir buvo leista įsteigti profsąjungas, tačiau vyriausybė su jomis nebendradarbiauja. Įstatymuose Bangladešo yra labai daug spragų, kurias pasitelkus, kuriamis pasinaudojant galima gazdinti, bauginti darbuotojus, juos atleisti ir netinkamai su jais elgtis. Be to, e, eks eksportui skirtose gamyklose negalioja atitinkami darbuotojų teisės garantuojantis įstatymai ir tai yra tos gamyklos, kuriuose dirbantis asmenys daugiausiai siuva drabužius parduodamus ES. Tai mums turėtų rūpėti. Dabar pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, pirmasis ponas Sogor. So jo nėra, taigi žodis suteikiamas ponui Marijas, ponė pirmininkė. Diskusijos eigoje išaiškėjo, kad e, padėtis Bangladeše labai grėsminga, nuolat pažydinėjama žmogaus teisės, krikščionys, kitos religinės ir etinės mažumos yra nuolat bauginamos, spaudžiamos, islamistų judėjimas stiprėja, islamistai užsipuola žurnalistus, tinklaraštininkus. Kalbant socialiniais terminais, galėtume kalbėti apie e, sistemingą, e, sisteminį darbo teisės, darbuotojų teisų pažeidinėjimą, nepaisomą nustatytų darbo sąlygų. ES e, svarbus partneris yra Bangladešas, daug eksportuoja tekstilės gaminių į Europą. Būtent dėl to ES turi galimybę daryti spaudimą šalies vyriausybei e, ir užtikrinti, kad būtų paisoma žmogaus teisų, jos būtų gerbiamos, būtų laikomasi teisės viršinybės, skaidrumo, demokratijos principų. Ačiū. E, Pone Konečna, mėly kolegos, aš noriu pakalbėti apie labai pavojingą situaciją, kurioje yra patekę tekstilės pramonės didelė dalis darbuotojų. Maždaug 20 milijonų e, Bangladešo gyventojų dirba šioje srityje, 400 e, fabrikų tekstilės veikia. Bangladešo darbuotojai, darbininkai yra e, pasaulyje gaunantis mažiausius atlyginimus. <clears throat> Tie darbininkai dirba tarptautiniams koncernams ir ant jų pečių yra, yra užkeliama visa su darbo sąlygomis susijusi rizika, gamyklose nuolat kyla gaisrai, pastatai griūva, taigi darbo sąlygos labai pavojingos. Tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė dėrėdamasi su Bangladešu atkreips dėmesį į sudėtingą profsąjungų padėtį ir dės visas pasangas, kad ši situacija pasikeistų į gerą pusę. Ačiū. Atrodo, kad Bangladešas iš tiesų dabar nutolsta nuo demokratijos ir eina prie ne, nesaugumo. A, ministras pirmininkas Šeikas Hasina atrodo, kad nori sunaikinti Bangladešo a, opoziciją, jis nori sunaikinti ir uždrausti politinės partijas, pakeisti įstatymus, kurie užtikrina būtent a, rinkimų neliečiamumą. Ir taip pat ekstremistų išpoliai buvo nukreipti prieš žmogaus teisų aktyvistus. Ir ne vienas iš tų ekstremistų nebuvo nubaustas. Aš manau, kad tokiu atveju ministras pirmininkas siekia už užtikrinti opozicijos persekiojimą, būtent sakydamas, kad taip turi užtikrinti nacionalinį saugumą. ES turi spausti Bangladešo vyriausybę, kad e, ši vyriausybė laikytųsi demokratijos principų ir kad suteiktų teisės, atitinkamas teisės e, opozicijai ir kad apsaugotų piliečius nuo prievartos. Ačiū. Dabar steiksime žodį ministrui Kondersui. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, prisijungti prie tų parlamento narių, kurie norėjo išreikšti savo pasibaisėjimą e, tų hinduistų šventikų nužudimų. Ir norėčiau išreikšti savo, savo užuojautą šių šventikų šeimoms. Aš manau, kad e, taip pat e, svarbus dalykas yra, kad e, nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamo atsakomybę. Dabar keli žodžiai apie jūsų pasisakymus diskusijose. Aš manau, kad mes visi sutarėme dėl fakto, kad Bangladešas yra labai sudėtinga valstybė ir trapi valstybė. Manau, kad kalbant apie aplinkosaugos problemas, tai yra labiausiai pažeidžiama valstybė, tai tankiausiai gyvenama valstybė pasaulyje ir susiduria su įvairiomis problemomis ir įvairiais aspektais. Tai būtent a, sudėtinga yra siekti tūkstančio vysimos tikslų, a, užtikrinti pilietinės visuomenės augimą. Mes matėme, kad Bangladeše pasiekta pažanga bendradarbiaujant pilietiniai visuomeniai su vyriausybė, Ir e, dabar švietimas kaip tik tai e, pasiekia beveik visus žmonės. Taip pat e, per devynerius metus sumažėjo naujagimio mirtingumas 40 procentų. Tačiau yra ir problemų. Pirmiausia, mažėja saviraiškos erdvė būtent opozicijai, sekuliariai opozicijai. Mes, mes matome, kad yra atitinkami e, mokesčiai, atitinkamas persekėjimas vykdomas prieš, prieš tinklaraštininkus, prieš uh, opoziciją. Uh, taip pat žudomi arba persekėjami uh, mokslininkai, uh, LGBT atstovai, uh, taip pat hinduistų šventikai, budistų vienuolis. Mes matome, kad e, tikrai labai smarkiai pažydžiama žmogaus teisės. Ir sykiu apribojamas politinės opozicijos veiksmų laisvės. Taigi būtent tai yra mūsų tokia tarybos pozicija, kad mes smerkėme šios išpolius. Ir e, e, Ir e, iš tiesų per pasaros mėnesius mes būtent dėl jų ir kalbėjomės. Ir mes teikiame ataskaitas ir tos ataskaitas atsispindi mūsų požiūris ir būtent faktai, kurie vyksta e, Bangladeše. O taip pat e, svarbu, kad mes toliau dirbtume, e, spręsdami tas problemas e, ir e, būtent įvykdami teigiamus projektus, kovodami prieš ekstremizmą. Aš e, sugrįšime dar prie šio klausimo. Mes, e, e, takydami priemonę skirtą žmogaus teisų pagarbai, užtikrinti taip pat pabrėžiame šį aspektą. Tai yra svarbu ir mums, ir, ir Bangladešo vyriausybei, kad e, radikalizmo arba radikalų grupuočių keliama grėsmė yra didžiulė. Tai kalbant ir apie Islamo valstybę, ir apie kitas grupuotės, jos kelia didžiulę grėsmę valstybei. Tai pabrėžti yra labai svarbu. Uh, Be to, e, šioje srityje turi būti vykdomi ne tik tai projektai, bet ir dvišaliai susitikimai turėtų e, būti vykdami ASEN e, viršūnių susitikimuose, taip pat vystomos diskusijos šio klausimu. Kalbant apie žmonių teisės, žmogaus teisės, tai, tai pirmiausia, pagarba šiams teisėms vis mažėja. Pirmiausia, pažeidžiamiausių grupių sąskaita. Ir jūsų kreip, kreip, kreipimasis arba jūsų protestai ir kritika turėtų būti perduoti teisėsaugos institucijoms. Ir vienas iš paskutinių atvejų, tai būtent 19 metės studentės išprievartavimas karinėje apygardoje. Taigi mes matome, kad e, situacija sudėtinga. Ne, ir ne tik Bangladeše, bet ir kitose valstybėse. Mes turime e, kalbėti apie žmogaus e, teisės pagarbą joms platesnių aspektų. Dabar iš tiesų to žudynės Prana Plaza, tai būtent tikrai sukelia pasibaisėjimą daugybę, daugybėje valstybių, apie šimtą žmonių su, nužudyta 11. Tiksliau, e, tai buvo ne žudynės, bet sugriuvo fabrikas ir e, šimtai žmonių žuvo ir sužeista. Taigi, mes turime ne tik žodžiais išreikšti savo protestus arba susirūpinimą, bet ir e, veiksmais. Turime atkreipti ir pramonės sektoriaus dėmesį į tai, kad turi būti užtikrintas žmonių saugumas. Tai būtent turi būti e, gerimas ir darbuotojų teisės, pirmiausia, kalbant apie teisės burtis į asociacijas e, ir e, kolektyvinės dėrybas. Kitas dalykas turi būti užtikrinta profesinė sauga ir sveikata. Žinoma, tai turi būti dvišalių lygmenių vykdomas diskusijos tarp darbdavių ir darbuotojų, bet žinoma, ES gali prisidėti prie to savo spaudimo tai, donorų fondas, kalbant apie skirtas investicijams į audinių ir drabužių pramonę. Taip pat siekia apie 2 milijonus Junktinių Amerikos valstybių dolerių. Ir e, Mes taip pat turėtume paskatinti, kad e, teisės aktų būtų laikomasi e, visose tiekimo e, grandyse, tai būtent užtikrinant ir darbuotojų teisės ir, žinoma, darbuotojų saugą. Kągi mes turime dabar, kokias galimybės, tai mes pirmiausia vystame dialogą su Bangladešo vyriausybė. Mes siekime užtikrinti atitinkamą pažangą, siekiant politinių ir ekonominių tikslų, tai norime sustabdyti šią blogėjančią situaciją saugumo srityje. Ir visos suinteresuotos šalis, įskaitant ir vyriausybę, teroristų grupės, atsakingos ir neatsakingos politinės partijos, yra būtent atsakingos už tai, kad saugumas būtų užtikrintas. tai būtent e, taip pat prisideda prie e, vystimosi tikslų e, turėtų būti investuojant apie 690 milijonų dolerių. Manau, kad tokiu atveju tikrai bus padėta Bangladešui, čia aš kalbu pirmiausia tarybos vardu. Aš manau, kad dabar trim kryptimis turėtume veikti. Kalbant apie E, žmogaus teisės, apie ekonominį vystimąsi, apie saugumą, apie demokratijos užtikrinimą. Mes galėtume galbūt e, oficialiai sustabdyti dėrybas dėl e, tinkamų susitarimų tarp ES. Galbūt tai galėtų paskatinti juos susimastyti. Ačiū, poniai. Kunders